patyrė rimtų permainų, atsirado vidinių sienų ir valstybės narės bandė pažeidinėti Šengeno sistemą, uh, penkiu, 50 kartų nuo 2015 metų yra fiksuotas Schengeno erdvės pažeidimas ir Europos komisija nesėmė jokių sankcijų. Tai yra e, nuostatų pažeidimas. Jeigu kalbam apie tokias valstybės kaip Votie, balandžio mėnesį buvo pratesta sienos kontrolė su Austrija dėl migrantų grėsmės. Aš nežinau, kaip migrantai į Kroatijos sieną galėtų kirsti, kaip jie gali patekti iki tos Austrijos. Uh, E, bet Vokietija ir Austrija dar tarės. Ir Europos komisija dabar nieko nedaro. Aš didžiuosi tuo, kad Europos parlamentas priemė rezoliuciją ir baro, da, bando daryti spaudimą, e, kad Schengeno erdvė būtų išlaikyta ir laisvas asmenų judėjimas būtų įtvirtintas. Tikiuosi, kad rezoliucija bus patvirtinta. Ačiū. Dėkuoju. Toliau kalbės e, Kola Kusič. Vieną minutę, prašome. Gerbiami kolegos. Daugia kalbystė, lygybė, sienų nebuvimas yra ES pagrindas. Mes negalime sutikti su tuo, kad COVID-19 pandemija mus įstumtų į tokias keistas situacijas, kai keturios valstybės, kurios nėra valstybės ES narės, būtų integruotos į Schengeno erdvės. Rumunija, Bulgarija, Malta ir Kroatija, kurios yra ES narės, tebėra e, Šengeno erdvės išorėje. Norėčiau pakviesti visus padaryti viską, kas yra reikalinga, kad tos šalis galėtų įsilieti į Šengeno erdvę. Mes neturime sutikti su sienų uždarimu, kurį tarp valstybių matėme šiuo pastaruoju metu. Yra tokių šalių, kurios savo valia tiesiog įdėgė pasienio kontrolę, mes kalbame apie bendras sienas, bendrą erdvę ir laisvai judėti turi teisę visi piliečiai. Ačiū. Labai dėkoju. Hvala. Toliau kalbės e, ponas Bogdan, prašome. Ekscelencelė vostre, primirea Rumunijai į spacijų Schengen nu este un moft. Dėkoju. Rumunija E, Šengeno erdvėje nėra kažkoks kaprizas. Tenka liūdnai konstatuoti, kad vienintelis santykis Rumunijos su Šengeno erdvė yra tas, kad mes teikiame Šengeno valstybėms sezoninius darbuotojus. Mm, jokių saugumo e, ar sveikatos problemų neiškilo, jie nenuvežė jų į tas šalis, kuriuose dirba. Ir manyčiau, kad reikėtų atidaryti vartus į Šengeno erdvę Rumunijai. Rumunija atitinka nuo 2011 metų visus techninius kriterijus. Ji iki šiol tebėra e, Šengeno erdvės išorėje. Nors e, ši šalis teikia euro optimizmą visai ES. Mes negalime sustiprinti tos erdvės dėl to, kad e, tokios šalis kaip Olandija ir jų ministras pirmininkas daro viską, kad mūsų šalis nepatektų į Šengeno e, edvę. Rumunija yra proeuropietiškai nusiteikusi valstybė, mes e, keliame klausimą, kodėl rumūnai visada baudžiami, nes nors jie yra vieni iš didžiausių e, euroentuziastų Europos Sąjungoje. Ačiū. Parola. Dėkuoju ponui Bogdan, toliau kalbės ponia Zipel, prašom. 35. Ačiū. 35 metai Schengeno yra milžiniškas pasiekimas ir valstybės narės uh, koronos metu įvedė daug sienų apribojų ir mes supratome, kad Šengeno erdvė nėra savaime suprantama, bet ji yra labai naudinga. Atviros Europos sienos yra būtinos prekių, paslaugų, medicinos pagalbos mainams, bet mes matome, kad ne visuomet tai manoma. Kasdienis perėjimas per sieną yra žmonių, kai kurių e, realybės dalis. Žmonės važiuoja per sieną mokytis, dirbti ir e, vakare turi sugrįžti namo. Jeigu atsiranda apribojimai, mes suprantame, kad tų, tie, tų žmonių gyvenimuose atsiranda daug sunkumų. Todėl mes reikalaujame tarybos ir komisijos ir, aišku, valstybių narių netidėliotinai sustiprinti Šengeno erdvę, ją išplėsti ir leiskime, kad Europa iš tiesų kiekvieną dieną galėtų gyventi bendrai ir be apribojimų. Ačiū. Labai dėkuoju, toliau kalbės ponia Keller, prašome. Pone komisarė, gerbima Ilva Johansson. COVID krizės pradžioje, e, kovo viduryje Europa susiskaldė. Dauguma valstybių narių e, vėl sugražino pasienio kontrolės procedūras. Tūkstančiai piliečių, pasienio darbuotojai, šeimų nariai buvo atskirti vieni nuo kitų, negalėjau judėti. Aš esu pasienio miesto gyventoja, aš esu iš Strasbūro. E, turime pasimokyti iš visų šių įvykių, nors anksčiau jie buvo neregėti. Tad siūlyčiau dar iki vasaros pradžios, kaip sako kariškiai, su tokį suorganizuoti grįžimą prie išgyventos patirties, panalizuoti, kas buvo išgyventa, ko galim pasimokyti. Mes turime operatyvinius sprendimus pateikti. Kaip dauguma kolegų pasisakau už tai, kad atsirastų sienų valdymo labiau integruotas mechanizmas. Todėl siūlau visiems būti pasiruošusiems atremti kartu naujas grėsmės, kurios iškils uh, laisvam judėjimui. Jeigu, pavyzdžiui, vėl grįžtų akademija, epidemija, kaip sakė mūsų kolega Lopes Aguilar, tai yra labai svarbu mūsų ekonomikai, mūsų užimtumui. Dėkoju. Keller, e Dėkoju, ponė Keller. Toliau kalbės e, ponas Markart. Prašome. Ačiū. Šiais sudėtingais šiandien mūsų gyvenamais laikais labai svarbu dar kartą aiškiai pasakyti, kaip mums pasisekė, kad mes šių laikų Europoje gyvename. E, įsivaizduokit, kas buvo tiems žmonėms, kurie prieš šimtą metų gyveno. Du karus turėjo išgyventi ispanišką gripą, Ir paskui pasaulio ekonomikos krizę turėjo išvengti. O tie, kurie gyveno ketvirtam dešimtmetį, dar nuo Vokietijos nacizmą patyrė. E, mes e, dabar, jeigu pagalvojame, kas atsitiko, Tai suprantame, kad jeigu tų įvykių nebūtų buvę, galbūt nebūtų buvę ir Berlyno sienos ir Europos, Europa nebūtų buvusi padalinta. Pagalvokime apie tai, kas vyksta šiandien, žvelgdami į praėjusio šimtmečio uh, vaizdą, bendrą kontekstą. Ir tokios krizės kaip šiandien, toks, kaip virus, toks virusas kaip šiandien, verčia mus susivokti, kiek mes daug esame pasiekę ir kiek mes daug esame padarę. Todėl mes turime visi kartu ieškoti priemonių kovoti su virusu ir nepamiršti, kad Europos projektas egzistuoja ir gali tarnauti ir kovai su virusu. Dėkuoju, toliau kalbės e, ponas Džambatski, jūs turite vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėme komisijos narę. Visų pirma, aš noriu paraginti kolegas, sakė, kad, kurie sakė, kad valstybės narės padarė klaidą įvedamos vidaus sieną. Ne, Europos komisijai nepavyko įgyvendinti sienų kontrolės deramai. Ir mano nuomonė, Europos komisija elgėsi pakankamai ne, visiškai neadekvačiai ir privertė valstybės narės taikyti tokias individualistinės priemonės. Uh, E, turime dabar kalbėti apie tvirtų vidinių sienų egzistavimą ir saugių išorinių sienų, aišku, egzistavimą. Negalime leisti, kad milijonai migrantų e, be problemų patektų į ES erdvę ir keltų grėsmę mūsų saugumui. Ta, tai yra negalima ir e, korona krizė tai dar kartą patvirtino. Mes turime pabrėžti kai kurių valstybių neatsakingą elgesį, pavyzdžiui, Niderlandų elgesi. Rumunija ir Bulgarija nėra Schengen erdvėje ir joms yra taikomi dvigubi standartai. Dėkuoju, toliau kalbės ponia Bjork. Vieną minutę. E, Ačiū. Kai kalbam apie Schengeno erdvę, turime nepamiršti, kad nekalbam tik apie keturias laisvės ES erdvėse. Tai kalba, e, tai yra susiję ir su atostogų planais, ir su eismo problemomis. Šengeną E, erdvė neatsiejama yra su ES išorinėmis sienomis. Ir tai, kas vyksta šiandien, e, verčia mus tai geriau suvokti. Matome, kas vyksta uh, E, prie Italijos sienos, prie Graikijos sienos, matome, kas dedasi Balkanuose. Mes turime sukurti politiką, kuri geriau apsaugotų išorinės sienas, kad geriau apsaugotų žmonės. Bet jeigu mes negalime to pakankamai padaryti, išauga nusikalstamumas ir e, iškyla grėsmė mūsų saugumui. ES sienų politik, policijos finansavimas e, yra e, labai rimta problema. Europos komisijai tenka didžiulė atsakomybė. E, komisija turi prieštarauti Schengeno erdvės grimui. Valstybės narės nusipelno gyventi saugiai, ypač jeigu matome, kad yra pažeidžiamas žmogaus teisės. Labai dėkoju. Toliau kalbės ponas Dupont. Pone Dupont, prašome. Madam Commissioner, Dėkuoju, ponė pirmkė, man buvo trijai metai, kai de, uh, krito Berlyno siena. Man buvo trylika, kai uh, įsigaliojo Amsterdamo uh, sutartis. Uh, ir aš baiginėjau mokyklą, kai uh, prie mūsų prisijungė dešimt naujų valstybių narių. Taigi šiandieno erdvė buvo mano gyvenimo dalis, nes aš visuomet gyvenau laisvoje, atviroje Europoje. Ir tiesą sakant, niekuomet nes, ne, nesitikėjau, kad nemaniau, kad uh, sienų kontrolė gali būti atkurta. Ir žinome, kad iš pradžių dėl to, kad buvo uždaromos vidaus sienos, iškilo problemų, kilo daug neaiškumų. Ir mes žinome, kad su didelėmis problemomis susidūrė pasienio regionai. Ir mūsų šengeno erdvė yra nepaprastai svarbi mums, bet ji yra pažeidžiama, todėl turime ją apsaugoti. Bet galime pasidžiaugti, kad šengeno erdvė tebe gyvuoja, yra atkuriama kaip, ir turėtume pasimokyti iš praeities klaidų ir užtikrinti, kad Europa būtų atsparesnė bet kokiams galimoms ateities krizėms. Susitelkime tam, kad Europa būtų stipresnė. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Šimečka. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamą komisarę, aš kalbėsiu uh, savo gimtają kalbą. Ką je sloboda, ktorú nám, ktorú nám zaručuje Schengen? Dėkoju. Pirmą kartą mes supratome, kiek mūsų laisvė yra trapi. Mes pamatėme, kokia sudėtinga yra ta neįlinė situacija. Teko ir imtis ir neįlinių priemonių. Valstybės narės e, reagavo spontaniškai, be jokio koordinavimo, be reikiamos teisinės bazės. Tuo būdu buvo pakirstas abipusis pasitikėjimas tarp valstybių ES. Šengeno erdvė nėra kažkokia prabanga, kai naudojamasi e, juo tik tada, kai, tai, kai, kai, kai visiems viskas gerai. Tai yra ES pasiekimas. Tai yra vienas iš svarbiausių netgi pasiekimų. Ir ES kai kurios valstybės narės e, turėtų sienas uždaryti tik tada, kai to tikrai reikia. reikia. Dėkoju, dėkoju. Toliau kalbės e, Vizer Lima. galėjau pagalvoti, kad taip labai pasiseks Luksemburgui, tam miestui prie Vokietijos ir Prancūzijos sienų. Šengenas e, yra tas miestelis neto Luksemburgo, kuris simbolizuoja tą tokį m, laisvą judėjimą, kai galima iš valstybės į valstybę be sienų kontrolės patekti. Tai yra didžiulis pasiekimas. Mažas e, miestelis, kuris tapo tokiu stebuklingu ES sėkmės įrodymu. E, žmonėms neturi būti laikomi taikomi e, judėjimo pribojimai. Jeigu kažkur atsiranda infekcijų žydinys, reikia imtis priemonių. Tačiau kaip galima būtų pagrysti sienų uždarimą ten, kur abiejose pasienio pusėse, pavyzdžiui, epidemiologinė situacija yra vienoda. Kai kurios šalis reagavo užsidarydamos, apimtos panikos. E, ir matome, kad skubių priemonių buvo imtasi, bet dabar reikia, kad tos sienos būtų kuo greičiau atvertos, bent jau Šengeno zonoje. Reikėtų, kad COVID. COVID-19 nebūtų naudojama, e, naudojamasi kaip galimybė sienas uždaryti. Būtina, kad jos būtų kuo greičiau atvertos. Ačiū. Lyma. Ačiū kolegai Lyma. Toliau. Kolega Resler vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. 400 milijonų piliečių gyvena Europos Sąjungoje. Šengeno erdvė yra vienas svarbiausių pasiekimų. E, ši pandemija paskatino valstybės daugelį jų uždaryti savo sienas, bet Europa, kurią mes žinome, negali egzistuoti be laisvo judėjimo. Nepavyks atgaivinti ekonomikos, paskatinti turizmo, jeigu tos sienos neatsivers. Džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas savo rezoliucijoje remia Šengeno erdvės plėtrą, pakviečiant prisijungti kitas valstybės. Tai labai svarbu Kroatijai, kur yra pasirengusi prisijungti prie Šengeno erdvės, būti jos dalimi. Tikimės, kad Europos komisija kitą met priims reikiamus sprendimus. Svarbu taip pat pabrėžti, kokius privalumus mums suteikė Šengenas. Mano šalis turi ilgiausią jūrinę sieną. E, norime pasinaudoti tuo, kad Kroatija priklausytų ES ir Šengeno erdvėjai e, bendradarbiavimą plėtojant su kitomis šalimis. Ačiū. Ačiū kolega Resler, toliau uh, kolega Limų. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. E, kas tris mėnesius prie sienos pastarojų metų gyveno, savo akimis matė, kaip e, e, paminamas juridinių požiūrių simboliškai Šengenas. Nacionalinės priemonės buvo taikomos prie vidaus sienų, sienos buvo uždaromos ir e, tai yra baisu. Nebuvo jokio valstybių narių veiksmų koordinavimo, nebuvo e, ekonomikos sektoriai atidaromi suderintai, nebuvo vienodos politikos ir suteikiant galimybės šeimų nariams susitikti. E, taip pat ir priemonių sušvelninimas nebuvo derinamas, todėl atsirado tiesiog painiava tarp teisės aktų, tarp uh, E, juridinės padėties, niekas nesuprato, kas vyksta. Pažiūrėkit, iš kur aš esu Belgijoje. Mes pateikėme peticiją. E, Šengenas 2.0 ateityje turėtų užkirsti kelią, kad ateityje net ir pandemijų laikais uždarius sienas e, turėtų išlikti tam tikras suderintas bendrominis valdymas. Ačiū dabar komisijos vardu, ponia Ilva Johansson. Ačiū. Šengenas reiškia laisvę. Šengenas yra pagrystas abipusių pasitikėjimų. Šengenas yra didžiulis pasiekimas ir tai demonstruoja parlamento ryštas e, spręsti šią problemą, kad būtų atkurta visapusiškai funkcionuojanti Šengeno erdvė. Kaip pirmasis Šengeno susitarimas buvo pasirašytas prieš 35 metus, milijonai europiečių neturėjo net galimybės, net teisės išvažiuoti iš savo tėvynės, o pastarėjai keli mėnesiai parodė, ką reiškia gyventi Europoje be laisvas menų judėjimo. Dabar pamažu atsakingai laisvės atgauname. Negalime asmens judėjimo laisvės vertinti kaip savaime suprantamo dalyko. E, tai yra vienas iš svarbiausių Europos integracijos pasiekimų. Kasdien turime stengtis išsaugoti Europos bendrąjį projektą. Pirmiausia, aš norėčiau, kad būtų priimtas reikalingas sprendimas taryboje ir kad e, belaukiančios narystės valstybės narės būtų priimtos į Šengeno erdvę. O tolimesnėje perspektyvoje turėtume e, gyventi dar geriau negu dabartinis status quo. Mes turime pasakyti, kad visos valstybės narės, visos Šengeno erdvės valstybės, visos, kurios nori tapti Šengeno erdvės narėmis, turi suprasti, kad jų pagrindinės teisės yra ginamas, bet ir pačios turi jas ginti ir jų laikytis. Šiandien erdvės funkcionavimas priklauso nuo abipusio valstybių narių tarp pasitikėjimo, tarpusavio pasitikėjimo, nuo Šengeno teisino deramo įgyvendinimo. Vienos valstybės narės neteisingi veiksmai gali sukelti grėsmę visai Šengeno erdvėjai ir jai priklausančioms valstybėms turime ir toliau stengtis užtikrinti, kad Šengino teisinė bazė atitiktų aktualijoms ir galėtų būti pritaikyta krizinėms aplikybėms, kaip kad turime dabar. Pirmiausia, turėtume apgalvoti apie teisingą Šengino erdvės įgyvendinimą. E, sienų, vidiniai sienų tikrinimai, kontrolė turi būti pagerinta. Turime galvoti apie bendradarbiavimą per sienas, gerimą policijos kontrolės stiprinimą, teisės saugos institucijų bendradarbiavimą, kad padidėtų pasitikėjimas ir auktų mainai, turime atnaujinti dialogą su visomis valstybėmis narėmis. Aukščiausių lygmenių politinį dialogą reikia pradėti apie tai, kas yra šiandienas, tas turi būti daroma taryboje ir komisijoje. Aš esu pasirengusi bendradarbiauti su visais jumis šiuose rūmose, stengdamasi atkurti e, ar gyveninti šį svarbų tikslą. Ačiū komisijos narė Johansson. Dabar tarybos vardu Brjac Nikolina. Thank you. Thank you for your... Dėkoju, dėkoju Jums už šią diskusiją. Klausimai susiję su vidaus sienų kontrolės atkūrimu yra nepaprastai svarbus, norint e, užsaugoti šengeno erdvę. Todėl tarybai pirmininkaujanti šalis yra pasiruošusi artimai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir Europos komisija tam, kad galima būtų užtikrinti teisiškai tvirtą struktūrą, kuri apsaugoto šiandieną. Vidaus reikalų ministrai birželio penktą dieną nusprendė skaidriai bendradarbiauti, taikant nediskriminavimo principą ir remdamiesi kriterijais, kurie yra išdėstyti komisijos komunikate. Ir e, šiandien vidaus sienų kontrolė jau yra panaikinta beveik visose valstybėse narėse ne, to nepadariusios šalį, pas, šalis pasakė, kad ketina atsisakyti vidaus sienų. Labai ačiū. Trolės da, po, o, iki šio mėnesio pabaigos. Labai ačiū, ministrė Brnač. Diskusiją šiuo klausimu baigime, balsuosime rytoj. Turiu du pranešimus iš Agri ir Ekon komitetų. Yra nuspręsta neprieštarauti, e, nereikšti tų prieštaravimų, kurie buvo įvardinti vakar sesijos pradžioje. 24 valandų terminas nustatomas pagal 1.1.1 straipsnio šeštos dalies punktą. Prieštaravimai galėjo būti teikti, bet jų negauta, todėl tęsime darbą. Toliau. E, pagal 112 e, straipsnį buvo išsakyti pranešimai vakar, bet niekas jiems neprieštravo, todėl viską tvirtiname. Todėl, tarp, kita, to, toliau kitas darbo tvarks klausimas tarybos ir komisijos pareiškimas dėl Europos E, pasienio ir sezoninių darbuotojų apsaugos COVID-19 krizės kontekste. Norėčiau informuoti parlamentarus, kad per šią diskusiją spontaniškų pasisakymų nebus ir mėlynosios kortelės klausimų teikti negalime. Pirmiausia, diskusiją pradėsime e, tarybos atstovės pasisakymų, ponė Nikolina Brnač. Ačiū, gerbiami kolegos, komisijos nariai. E, pasienio ir sezoninių darbuotojų e, pagalba žemės ūkiui, turizmui ir kai kurioms kitoms ekonomikos rytims yra būtina, valstybės narės be jų gali apsėti. Dirbti ne namuose jau yra pakankamai sudėtinga, todėl būtina tą darbuotojų grupę ypatingai apsaugoti, ypač šiais laikais, kai iškyla neprecedentiniai COVID-19 pandemijos iššūkiai. Uh, karantinas ir socialinis atstumas, e, jo gyvenimo priemonės labai pakenkė Europos ekonomikai. Per trumpą laiko tarpą ekonomika buvo sustojusi ir kai kurie sektoriai itin ženkliai nukentėjo, prarasta dinamika. Valstybės narės pritaikė vyriausių priemonių, kad ekonominė žala darbo rinkai e, būtų sumažinta, kad darbuotojų saugumas būtų pagerintas. Daugelis tų priemonių yra orientuotos į jautriausių ekonomikos sektorių darbuotojų apsaugą nors sveikatos sistemos krizė pamažu silpsta, socialiniai sunkumai ir ekonominės problemos išlieka labai aštrios. Gegužės 6 dieną pirmininkaujančioji valstybė suorganizavo konferenciją, per kurią buvo numatyta galimybė ekonomikos ir socialinių reikalų politikams pasikeisti nuomonėmis apie kasuojančią strategiją. Nors pabrėžėme greito ekonomikos atgaivinimo svarbą, ministrai e, supratome, kad reikia e, E, remti verslą, reikia skatinti mobilumą ir apsaugoti darbuotojus sezoninių darbuotojų klausimas ir pasienio darbuotojų klausimas buvo keletą kartų keliami per šią diskusiją. Tai yra pažeidžiama visuomenės grupė, bet ji yra labai svarbi daugeliu ekonomikos sektorių ir jai tenka ypatingai svarbus vaidmuo atgaivinant ekonomiką. Todėl tų žmonių negalima diskriminuoti. COVID-19 pandemija primėtė, privertė valstybės narės uždaryti sienas, tačiau valstybės narės ir Europos tarybos nariai labai aiškiai pasakė, bendrame e, kovo 26 dienos pareiškime e, kad sklandus sienų valdymas ir asmenų bei prekių judėjimas turi būti užtikrinti, kad bendroji rinka galėtų toliau funkcionuoti. Nors yra valstybių narių, kurios visus sienų kirtimo pribojimus jau yra panaikinusios sezoniniams darbuotojams, dar išlieka šalių, kurios to nepadarė, tačiau jos siekia e, apribojimus panaikinti kuo greičiau. Saugių darbo sąlygų užtikrinimas yra būtinas. E, tam, kad užtikrintume ekonomikos atsigavimą. Labai svarbu, kad ši pažeidžiama darbuotojų grupė būtų traktuojama teisingai ir lygiavertiškai. E, tie žmonės turi būti, turėti tokias pat darbo sąlygas, kaip ir ja, priimanč, juos priimančios valstybės darbuotojai. Jie turi turėti deramą socialinę apsaugą, deramą būstą, laikantis e, visų krizės reikalavimų ir nuostatų. Valstybės narės turi keisti darbuotojų įdarbinimo procedūras. Valstybės narės nori e, užtikrinti įperkamą socialinę apsaugą visiems piliečiams. E, dirbantiems skirtingose sienos pusėse. Socialinio saugumo sistemų peržiūra ir koordinavimas turėtų būti orientuoti į dar sklandesnį laisvą asmenų judėjimą ir e, turėtų leisti geriau modernizuoti nacionalinio socialinio saugumo sistemas. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad šios problemos yra išlieka jo darbo atvarkėje. Aš e, labai e, susidomėjimu klausysiu šios diskusijos. Ačiū. Ačiū. Pane Brnec, toliau komisijos vardu ponas Šmit. Uh, Pone pirmininkė, Gerbiami Europos parlamento nariai, laisvas darbuotojų judėjimas yra bendros rinkos principas. Milijonai piliečių e, gyvena vienoje šalyje, dirba dažnai kitoje. Daugiau negu pusė milijonų darbuotojų dirba sezoninius darbus ES. COVID-19 krizė e, pareikalavantis neregėtų priemonių valstybėms narėms. E, laisvam darbuotojų judėjimui tai turėjo taip pat didžiulę įtaką, kaip tai parodė anksčiau vykusi diskusija. Europos komisijos vaidmuo yra akivaizdus - būtina užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą. Esant tokiam kontekstui, e, kovo 30 dieną kairias paskelbė Europos komisija dėl to, kaip turėtų vykti laisvas darbuotojų judėjimas. Tikslas buvo toks, kad sienos atsivertų ir kad E, savo darbo vietas sezoniniai darbuotojai galėtų pasiekti. Mes daug kalbėjome apie pasienio valstybių darbuotojus. Tarptų pasienio darbuotojų daug iš jų, daug, daug kas yra sezoniniai darbuotojai. Tos krizės metu jie e, vaidino esminį vaidmenį. Jie dirbo užtikrindami e, prekių tiekimą, maisto produktų, pažiūrėjau, vaisių tiekimą ir panašiai. E, socialinė apsauga tų žmonių yra svarbus dalykas, dėl to komisija paskelbė savo analizę ir faktų lentelę, kurie apima e, situaciją prie sienų. Ten kalbam apie komandiruotus darbuotojus, apie sezoninius darbuotojus ir COVID poveikį jiems. Remiantis diskusijomis su vairiais subjektais, su valstybėmis narėmis, mes žinome, kad tos mūsų gairės turėjo teigiamą poveikį. Ir toliau stebime priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės, siekdami užtikrinti, kad jos būtų proporcingos ir tinkamos, kad nebūtų jokios diskriminacijos labai svarbus Europos ekonomikos sektoriai, tokie kaip žemės ūkio ir turizmo sektoriai, reikalauja E, sezoninių darbuotojų paramos tam tikrais metų laikotarpiais. Sezoniniai darbuotojai dažnai būna pažeidžiami, jais piknaudžiaujama, jie prastai apgyvendinami, jiems mažai mokama už jų darbą, jiems sunku prieiti prie viešųjų paslaugų. Darbo teisės pažeidimai, netinkamas socialinės apsaugos priemonių taikymas yra tas, nuo ko nukenčia sezoniniai darbuotojai. Dažnai jie dirba nedeklaruotą darbą, jie ne, nėra užregistruoti kaip dirbantis. Tai irgi didžiulė problema jiems. COVID-19 šią problemą ir kitas su ją susijusias iškėlė dar labiau. Aiškiau matosi, su kokiam problemom susiduria sezoniniai darbuotojai. Situacija šiek tiek pagerėjo, bet sezoninių darbuotojų patiriamos e, esminės problemos dar ne visos yra išspręstas ir turi būti sprendžiamos. Tarp sezoniniams darbuotojams taikomas principas yra labai aiškus. Toks pat traktavimas ir jokios diskriminacijos e, kaip e, ir tų darbuotojų, kurie dirba tam tikroje šalyje, kur sezoniniai darbuotojai atvyksta. E, socialinė apsauga taip pat turi būti užtikrinta, lygiai taip pat sezoniniams darbuotojams, pasienio darbuotojams, kaip ir darbuotojams dirbantiems šalyje. Tai reiškia, kad jie turi tas pačias teisės, kaip tam tikroje šalyje, kur sezoniniai darbuotojai dirba kiti darbuotojai. Toks pat traktavimas, vienodas traktavimas turi būti tinkamai e, įgyvendinamas, tai pasitelkiant darbo teisės įstatymus ir taisyklės, kurios išplaukia iš ES direktyvų šiais ryčiai. Atsižvelgiant į atskirus ekonominius sektorius, ypač žemės ūkio sektorių, turime pripažinti, kad ten darbuotojai sezon yra reikalingi. Valstybių narių Europos komisija paprašė keistis informaciją ir sudaryti specialias, numatyti specialias procedūras, kad tie darbuotojai galėtų judėti be jokių trikdžių. Dėl to džiaugiuosi tą bendrą deklaraciją dėl sezoninių darbuotojų apsaugos, kuri buvo pasirašyta gegužės 15 dieną. Ja pasirašė Žemės ūkio srities socialiniai partneriai. Labai džiaugiuosi tuo, kad valstybės narės paskelbė sakančios, jog norės pritaikyti savo nacionalinius teisės aktus prie ES galiojančių teisės aktų ir geriau stebės jų gyvendinimą. Dažnai nedeklaruojamas yra sezoninių darbuotojų darbas. Yra tokių, kurie siekia apriboti tų žmonių prieigą prie socialinių e, teisių, prie tam tikrų pagalbos priemonių. Darbuotojai turi būti labiau informuoti, įdarbinant į juos taip pat turi e, būti geriau informuojami, kas laukia nedeklaruoto darbo atveju ir kai, kokias teisės turi darbuotojai. E, Europos platforma buvo sukurta specialiai kovai su nedeklaruotu darbu. Europos Sąjunga čia vaidina asmenį vaidmenį, plėtodama savo veiksmus, e, ragindama labiau domėtis savo teisėmis sezoninius darbuotojus, pasienio darbuotojus ir jaunus žmonės. Šioje platformoje kalbama apie visą tai. Taip pat e, yra koordinavimo biuras įsteigtas. Visą tai leis geriau koordinuoti atliekamus darbus ir valstybės narės sulauks tų struktūrų pagalbos, efektyviai taikant ES teisės aktus susijusius su mobilumu darbo reikalais ir su socialinių sistemų koordinavimu. Vienas iš tikslų e, yra ES socialinių taisyklių koordinacija, kad visos valstybės narės funkcionuotų vienodai, kad visi sezoniniai darbuotojai sulauktų vienodo traktavimo nes sezoniniams darbuotojams taikomos teisinės taisyklės tos šalies, kur jie dirba. E, jie turi būti socialiai apsaugoti toje šalyje. Dažnai besikeičianti socialinės ryties teisės aktai gali sukelti kliūčių darbuotojų laisvam judėjimui. Aš esu įsitikinęs, kad uh, be, abipusė pagalba valstybių narių ir jų bendradarbiavimas, e, dvi šaliai susitarimai, informacijos pateikimas, ta kalba, kurią kalba tas sezoninis darbuotojas ar pasienio darbuotojas padės geriau apsaugoti tų darbuotojų teisės. E, reglamentas socialinės apsaugos e, yra pateiktas 2016 metais Europos komisijos, dar vyksta diskusijos dėl jo tarp parlamento ir tarybos. Raginčiau pabaigti diskusijas e, dėl šio reglamento kuo greičiau, nes jis neštų pažangos į teisės normų taikymą. Aš taip pat remiu Europos socialinės apsaugos numerio pasiūlymo idėją visiems. E, saugumas ir sauga darbuotojų yra labai svarbus dalykas. Mes dabar pergyvename didžiulę krizę, pandemiją. Yra tokių dalykų, kur nebegalime suklysti, turime tinkamai saugoti piliečių teisės, jie turi būti saugus darbe. Ir saugus turi būti visi darbuotojai, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje dirba, kiek joje dirba ir kokius darbus atlieka e, Darbuotojų saugumas ir sauga yra mūsų bendra atsakomybė. Darbuotojai, darbdaviai tiksliau, turi pareigą suteikti visas priemonės, kad visai galimai rizikai būtų pasiruošta. Būtina, kad būtų įmamasi visų reikiamų prevencinių priemonių e, Vertinimas tų priemonių yra labai svarbus tokiuose sektoriuose, kur darbuotojams kyla didžiausia grėsmė. E, taip pat darbdaviai turi suteikti reikiamą informaciją darbuotojams ir visas priemonės ar hygienos produktus, kurie yra reikalingi darbuotojams. Sezoniniai darbuotojai E, turi būti tinkamai apsaugoti, tam rengėsi Europos komisija. Būtina imtis naujų žingsnių remiant valstybės narės šiuo požiūriu. Bet norėčiau pridurti, kad valstybės narė, valstybėms narėms pirmiausia tenka atsakomybė kontroliuoti tai, kaip darbo standartų ir teisės aktų ES yra laikomas į šalise, kur dirba sezoniniai darbuotojai. Europos agentūra atsakinga už sveikatą ir saugą darbę yra paskelbusi gairias COVID-19 e, kontekste darbo vietose. E, vyriausybės yra gavusios šį dokumentą. Šie visi dokumentai padeda darb, darbdaviams užtikrinti sveikatą ir saugą darbę. Taip pat reikalingos ir nacionalinės gairės specifiniams sektoriams, specifinėms profesijoms kad sezoniniai darbuotojai galėtų dirbti saugiai. Noriu pasakyti, kad darbuotojų sveikatos apsauga ir jų saugumas darbe yra vienas iš didžiausių mano prioritetų. Dirbsiu ir toliau su valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu, su jumis visais, kad būtų galima parengti strateginės gairias saugai ir sveikatai darbę užtikrinti sezoniniams darbuotojams, kad būtų galima uh, sumažinti COVID-19 poveikį, kad ne, nenukentėtų silpniausiai ir labiausiai pažeidžiami. Gal, turime nepamiršti, kad daug sezoninių darbuotojų atvyksta iš trečiųjų šalių. COVID-19 krizė turėjo didelį poveikį tų žmonių galimybei patekti į ES. Europos komisija mano, kad tie žmonės, tie darbuotojai, ypač dirbantys žemės ūkio sektoriuje, dažnai E, yra tie, kurie suvaidina esminį vaidmenį. Mes norėtume rekomenduoti valstybėms narėms leisti ne ES piliečiams atvykstantiems dirbti sezoninių darbų į ES, e, leisti jiems atvykti, nesudaryti jiems kliūčių. E, mes ir toliau ketime prisidėti prie tolesnio politikos formavimo su tuo pačiu tikslu, e, pirmiausia, prieš akį, kad visi darbuotojai būtų tinkamai apsaugoti, nes nepamirškime, kad ES vaidmuo yra užtikrinti, kad būtų laikomas ES teisės aktų, nes jie visiems turi taikomi būti vienodai. Ačiū. Ačiū komisijos nariai Šmit. Kolega Leinart, dabar vieną minutę. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė, labai dažnai populistai šiame parlamente kalba apie tai, kad reikia atsisakyti šengino erdvės, kad reikia uždaryti išorės sienas. Ir dėja, per krizę patyrėme, ką tai reiškia. Ir pamatėme, kad tai uh, būtų tikras e, košmaras e, milijonams e, europiečių, kurie nebegalėtų pasimatyti savo šeimos nariais. Taip pat su didžiulėmis problemus susidurtų ir mūsų verslininkai, ir ūkininkai, kurie negalėtų da, a, kirsti sienos tam, kad a, galėtų nurinkti derlių savo laukuose. Mes turime užtikrinti, kad mūsų darbo rinka būtų tikrai tarp valstybinio pobūdžio, kad apgyvendinimo, darbuotojų apgyvendinimo sąlygos būtų tikrai užtikrintos ir padorios, tinkamos, kad tai visur būtų laikomasi tų pačių standartų. Štai tokios ateities noriu. Minutį, fra kolegin Bišov. Ačiū toliau, kolegė Bišov. Vieną minutę. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar Vokietijoje 109 naujos infekcijos už naujų užsikrėtimų išfiksuoti skerdykloje mėsos fabrike. E, tai rodo, kad per krizę verslininkai nepasimokė ir toliau elgesi neatsakingai. Ir dabar yra tokių, kurie bando apkaltinti nukentėjusiosius rumunų ir bulgarų darbuotojus. Tarsi jie krizę atsivežė per sieną. Populizmas plinta. Ir mes turime labai aiškiai tam prieštarauti. Mes tikrai turime baigti tokį požiūrį. E, rezoliucijai aš pritariu, aš ją pasirašiau, tačiau reikia griežtesnių priemonių, rezoliucijų neužtenka, nes iš tik išlieka labai daug spragų, mes turime pasirūpinti, kad teisės aktai būtų geriau įgyvendinti. Ir dar vieną tokį kreipimąsi aš norėčiau išsakyti į visus e, sezoninius mobiliuosius darbuotojus e, supraskite, kad sienų uždarimas neleis uh, pagerinti padėties neužtikrins teisingos Europos rinkos ir teisingo judėjimo. Mes, Europos parlamentas, būtent to siekiame, kad būtų tas judėjimas užtikrintas. Ačiū, kolegė Bišov. Toliau kolega Čiolos. Misar, draž koleč. Pane pirmininkė, gerbiami kolegos, pirmiausia, turėtume tinkamai pasakyti, koks yra objektas tos rezoliucijos. Kalbame apie pasienio darbuotojus ir sezoninius darbuotojus. Jie įpučia naujos gyvybės daugelį ekonomikos sektorių. Tai yra tie žmonės, kurie palieka savo šeimas trumpesniam ar ilgesniam laikotarpiui. Iš Bulgarijos ar Rumunijos, pavyzdžiui, vyksta į kitur, į kitas Europos šalis ir padeda kitų šalių e, ekonomikai. Tai yra tie žmonės, kurie siunčia pinigus savo šeimoms, savo vaikams, kurie liko namie. ES yra daug sektorių, kurie yra priklausomi nuo sezoninių darbuotojų. Krizė parodė, kad kai tie žmonės negali būti mobilus, negali kirsti sienų, tai tuomet maisto produktų gamybai iškyla pavojus. Transportas ir kiti sektoriai kenčia nuo to. Kai, lygiai taip pat kaip turizmas, slaugos sektorius ar medicinos sektorius. Visą tai sakau tam, kad suprastume, kokie svarbus yra tie darbuotojai e, toms valstybėms narėms, kur vyksta, kurie dirba žemės ūkija, ligoninėse, e, statybose ir panašiai. Saugoti tuos darbuotojus, jų sveikatą yra mažiausia, ką galima dėl jų padaryti, nes be tų žmonių, be tų darbuotojų e, daugelis ekonomikos sektorių patirtų problemų. Daug sezoninių darbuotojų gyvena labai skurdžiomis sąlygomis. Jiems sunku netgi užsitikrinti normales hygienos sąlygas. Kai susirga, jie negali kreiptis pagalbos, e, norėdami pagerinti savo sveikatą. Kai kurie iš jų mirė dėl tokios situacijos. Savo frakcijoje, Renew frakcijoje, būtent dėl to mes ir pasiūlėme šią rezoliuciją. Tai yra ta rezoliucija, kurią, man atrodo, dauguma kolegų vertina teigiamai. Čia mes kalbam apie sezoninius darbuotojus, jų sveikatos, jų saugumo reikalus. Tie žmonės e, turi turėti tinkamas apgyvendinimo sąlygas, e, turi tinkamai uždirbti, reikia bausti tuos darbdavius, kurie nesilaiko tų taisyklių. Mes kartu esame dirbę e, prie šių visų taisyklių, kad galėtume užsudaryti tinkamas sąlygas šiems žmonėms. Ačiū. Toliau kolegai Žemė, vieną minutę. Oui, monsieur le. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, ši rezoliucija turi tikslą tinkamai sureguliuoti darbuotojų judėjimą ir jų gyvenimo sąlygas, bet ji kelia problemų. Dar kartą Europos komisija e, manosi esą įgavusi dieviškų galių ir kalba apie komandiruotus darbuotojus, sezoninius darbuotojus. E, mes kalbame apie nediskriminacijos principo taikymą. Jis prieštarauja nacionalinio prioriteto taisykliai, kuri mums yra labai svarbi. Komandiruoti darbuotojai, pasienio darbuotojai, sezoniniai darbuotojai e, yra tie dalykai, kurie dabar mums iškeliami kaip pats svarbiausias dalykas, bet tai kenkia mūsų nacionalinių darbuotojų interesams, nes vietoj jų pasitelkiami sezoniniai ar pasienio darbuotojai. Dėkui. Ačiū kolegė Žamiai. Toliau vieną minutę kolegė Disuter. Uh, pane valstybės sekretorė, pane pirmininkė, komisarė, ši pandemija parodė, kad iš tikrųjų 17 milijonų mobilių darbuotojų Europoje, da, tai yra sezoniniai ir tarpvalstybiniai darbuotojai, da, susiduria su rimtomis da, grėsmėmis. Jų sveikatą reikėjo da, gelbėti dar prieš krizę. Uh, Tačiau dabar mes, mes pamatome, kad da, smidrų braškių da, rinkėjai e, iš tikrųjų susiduria su rimtomis problemomis. Ir COVID-19 COVID e, e, krizės priemonės ne visuomet yra užtikrintos ir šie darbuotojai susiduria su rimtomis problemomis. Reikia derinti socialinės apsaugos sistemas. Šie darbuotojai de, de, dirba pirmosiose gretose, pavyzdžiui, de, ligoninėse, de, slaugos namuose dirbo viršvalandžius moteris iš de, Rumunijos ir Bulgarijos. Mums reikia šių darbuotojų ir todėl turime užtikrinti deramą jų sveikatos ir darbo apsaugos lygį. Dėkoju. Ačiū kolegė Desiut ir dabar vieną minutę kolegė Afalska. Komisarz, panie komisarzu, szanowni państwo. Dėkoju komisarė, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Tarp valstybiniai ir sezoniniai darbuotojai ypatingai skaudžiai patyrė da, koronaviruso da, uh, padarinius. Socialinis atstumas, da kelionio apribojimai, da negebėjimas sugrįžti į savo kilmės šalį, kitos problemos. Šie darbuotojai yra priklausomi nuo savo darbdavių ir laikinoje darbinimo agentūrų, bet to labai dažnai jie gyvena tikrai netinkamomis da, uh, sąlygomis, nepaisoma jų socialinės apsaugos standartų ir minimalaus atlyginimo standartų. Šie žmonės dažniausiai atvyksta iš rytų Europos ir pandemija parodė, kad uh, Mes dažnai pamirštame, kad šie sezoniniai ir valstybiniai darbuotojai yra nepaprastai svarbus tam, kad galėtų gyvuoti ištisi mūsų sektoriai. Turime juos vertinti ir kovoti su bet kokiamis piknaudžiavimo formomis. Kągi ketina komisija daryti, kad tai įvyktų? So nicht. Kolegė, taip neišeina, dėja jūs negalite daugiau kalbėti. Labai ačiū. Dabar vieną minutę kolegai, e, kolegai Botenga. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegos. Balsuosime dėl labai svarbios rezoliucijos pasienio darbuotojų, sezoninių darbuotojų ir komandiruotų darbuotojų teisių. Labai džiaugiuosi, kad galiu kartu ne tik su kairiaisiais, bet ir su dešiniaisiais ir liberalais kartu teikti tokią rezoliuciją. Tai yra puikus dalykas, nes pirmą kartą kai kas iš mūsų, man atrodo, suvoks, kad svarbiausias rinkos prioritetas dažnai kenkia darbuotojų interesams yra tokių, kurie yra pasirengę balsuoti dėl socialinių dempingo. Jeigu nuomonę pakeistų kai kas, mes esame parengę pakeitimą. Kviečiau visus pasidžiaugti ir noriu pasveikinti tą žingsnį, kurį pavyko kai kuriems šiandien žengti. Korona krizė e, jums atvėrė akis, parodė, kaip yra eksploatuojami tie darbuotojai, bet ar tikrai taip jūs vis dėlto daugiausia pajutote darbuotojų pačių spaudimą. Darbuotojai tiesiog labai prastom sąlygom gyvena kartais kažkokiame mažame vagonėlyje Rumunijoje ar Bulgarijoje. E, tie darbuotojai susibūrę atvyksta dirbti, bet štai dabar matėme, kaip, kaip, kaip jie, tie žmonės būna eksploatuojami. E, pritarkite šiam, balsuokite pritardami, bet manau, kad reikia žengsti ir kitus žingsnius. Pritaikime taip ES taisyklės, kad darbuotojų teisės būtų laikomos prioritetu lyginant su ekonominiais imperatyvais ir rinka. Dėkoju. Ačiū kolega Botenga. Toliau e, kolegė Rondinėlį vieną minutę. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tai ši pandemija šiomis savaitėmis mums parodė, kad Europos darbo rinka yra labiau integruota, nei mes e, e, įsivaizdavome ir supratome, kad jei darbuotojai, ypač sezoniniai ir tarpvalstybiniai darbuotojai, negali judėti laisvai, tuomet kila rizika, kad gali sustoti ištisi mūsų gamybos sektoriai. Darbuotojas, kuris palieka savo kilmės šalį nustatytais žaliais koridoriais, turi būti tikras, kad uh, E, jam bus užtikrinti aukšti, e, aukštus ir tinkamos darbo apgyvendinimo sąlygos, kad bus užtikrintas deramas atlyginimas ir kad bus pripažintos įgytos socialinės apsaugos teisės. Ir mes manome, kad už tas teisės turi būti atsakinga ta šalis, kurioje dirba darbuotojas ir kur jis moka e, mokesčius. ES turi skatinti valstybės narės derinti darbo įstatymus tam, kad e, būtų užkirstas kelias naujai dempingo formai, e, kuri, tai yra, e, kuri kelia riziką darbuotojų sveikatai. Šiai rezoliucijai galime pritarti ir manome, kad ji gali būti panaudota tam, kad galime būtų parengti naujas priemonės ES, kurios padėtų mums užkirsti kelią nesažiningai konkurencijai, kurios apraiškų dėja yra labai daug mūsų darbo rinkoje. Ačiū, kolega Rondinėlė, toliau kolega Ratkė vieną minutę. Kolega Ratkė, vieną minutę. Pirmininkė, kolegos, e, šiandien politinis moto e, yra e, apibrieštas terminų svarbus sisteminių požiūrių, sistemingas. Ir pastaruoju metu matėme, kaip, sistemai, kaip sistemiškumas yra labai svarbus bendrai rinkai ir ekonomikai. Kaip veikia sistema? Uh, E, Čekijos e, e, medikai, slaugos personalas dirba Vokietijos ligoninėse ir paskui važiuoja namo, kad pasirūpintų savo šeimomis. Tuo tarpu ūkininkai net, neturi pakankamai darbuotojų, kurie leistų jiems nuimti derlių. Padėtis Niderlandų ir Vokietijos mėsos sektoriuje visiems puikiai pažįstame. Uh, Dabar, man atrodo, atsiskleidė tos problemos blogoji pusė ir mes Europos parlamentas, komisija ir valstybės narėms turim realiai parodyti, kad sugebam kažką padaryti. Ačiū kolega Ratke. Kolega Jongerijus. Vraag je af wat voor gedachten speelt er in iemands hoofd die. Jums galbūt e, iškils klausimas, Kas dedasi žmonių galvose, kai jie kalba apie migruojančius darbuotojus? Pavyzdžiui, žmonės iš Rumunijos, kurie 16-18 valandų per dieną dirba laukuose. Kodėl žmonės sako, kad e, tie žmonės patys kalti, nes eina dirbti turėdami temperatūros ar karšiuodami? Ar reikia Rumunijos darbuotojus palikti visiškai be priežiūros? Tokių e, nepriežiūros aplaidumo pavyzdžių iš Niderlandų pastarosiomis savaitėmis galėtume rasti labai daug, bet mes geriau paklauskime, kodėl žmonės taip daro, kodėl žmonės taip gyveno. Žmonių atstumti negalime, žmonių išmesti negalime, tai nėra daiktai žmonės, kurie dirba sezoninį darbą žemės ūkio, maisto gamybos sektoriuje, dabar jaučiasi neapsaugoti. Manau, kad šiandien visi nuo pietų iki šiaurės, nuo rytų iki vakarų sutarėme, kad čia kažką reikia daryti. Mūsų tikslas e, - išvengti tokio žmonių eksploatavimo, išvengti tokių trūkumų, kurie dabar egzistuoja darbo rinkoje. Turime peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą, turime pasirūpinti, kad deramas gyvenamas būstas žmonėms būtų užtikrintas, užtikrinantis jiems deramą privatumą privatumą, sutartys turi būti deramai pasirašomos, rizikingiausiose sektoriuose turėtų būti organizuojama daugiau darbo inspekcijų ir socialinio saugumo numeriai turėtų būti suteikti absoliučiai visiems. Aš pasitikiu komisijos nariu Šmit, kuris tas problemas, kurias aš įvardinau, bando spręsti, jis vadovausis mūsų parengta rezoliucija. Dabar valstybės narės turi parengti priemonių ir imtis veiksmų. Nes tai, kad dirbame kitoje uh, E, valstybėje narėje yra darbuotojo teisė, tai yra pažangus dalykas, bet kiekvienas žmogus turi būti tikras, kad dirba saugiai ir sąžiningomis sąlygomis. Ačiū. Toliau, viena minutė kolegiai Gaipislarų. Rezoliucija inicijuota de grupų. Dėkoju. Ši rezoliucija, kurią pasiūlė mūsų frakcija Rinijų, uh, E, ir kur aš atlikau koordinacinį darbą, yra skirta pasienio ir sezoniniams darbuotojams - rumūnams, bulgarams, lenkams. Tai yra pagarbos ženklas visiems tiems, kurių kai kas net mirė dėl patirtų didžiulių problemų, gyvendami konteineriuose, pavyzdžiui, nes jie, tie žmonės norėjo padėti Europos ekonomikai krizė šiame sektoriuje nieko naujo. Sezoniniai darbuotojai yra ES simbolis, jos klėstėjimo, Europos vidaus rinkos kūrimo simbolis. E, mes e, išklausėme tuos darbuotojus, kovosime už jūs, gerbėmieji, už jūsų teisės, už teisę dirbti visur Europoje e, oriomis ir sveikatai nekenkiančiomis sąlygomis. Mums visiems tenka moralinė ir juridinė taip pat atsakomybė padaryti visą tai, apsaugoti jūs. Dėkoju. Ačiū kolega Pislaru. Toliau kolega Pansa. Presidente. Dėkoju, ponė Pirmke, aš noriu pasakyti, kad aš. Uh, Su tam tikromis išlygomis pritariu pateiktai rezoliucijai, kurioje kalbama apie sezoninius darbuotojus. Tai yra nepaprastai krizės paveikta darbuotojų kategorija. Šimtas tūkstančių darbuotojų Italijoje kerta sieną tam, kad kiekvieną kad nuvyktų savo darbo vietą Prancūzijoje, Šveicarijoje, Austrijoje ir kitur. Ir Mes manom, kad būtina užtikrinti deramas darbo sąlygas tam, kad galima būtų pasirūpinti visais sezoniniais darbuotojais, ypač tais, kurie susiduria su ypatingomis grėsmėmis ir reikalavome, kad valstybės ne tik kalbėtų, bet ir realiai apsaugotų pasienio ir sezoninius darbuotojus, kurie dėl koronaviruso krizės prarado darbą. Ir tam, kad galima būtų užpildyti, įspręsti darbo jėgos stokos problemą, visiškai nebūtina legalizuoti neteisėtą migraciją, o, o, o tokius bandymus matėme Italijoje. Ačiū. Toliau kolegė Saturi, vieną minutę. Kolega Saturi. Avec, merci, monsieur. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Prasidėjus COVID-19 kriziai, valstybės narės Europos Sąjunga E, pažeidė tų darbuotojų, apie kuriuos kalbame, teisės. Jie buvo uždarytos sienos ar valstybių narių ir tie skurdžiausi, iš visų skurdžiausių darbuotojai liko patys vieni, turėdami patys vieni įveikti darbdavių godumą, be tinkamų gyvenimo sąlygų, be socialinės pagalbos, be dažnai galimybės grįžti namo. E, tie žmonės, kad ir kaip nacionalistams tai nepatiktų, yra labai svarbus mūsų ekonomikai, mūsų ekonomikų kūrimui ir tos sąlygos, kuriomis jie gyvena, yra netinkamos žmonėms gyventi, tai yra neorios sąlygos. Visą tai reikia pagaliau aiškiai pasakyti. Ši rezoliucija yra žingsnis pirmin, bet reikia žengti dar toliau. Reikėtų, kad Europa nuo tų darbuotojų migruojančių išnaudojimų pereitų prie jų indėlio į mūsų ekonomiką pripažinimo ir prie solidarumo. Reikėtų, kad tų žmonių teisės taptų realybė konkrečia ir įmanoma patikrinti. Ačiū. Ačiū kolega Saturi. Vieną minutę kolegai Duriš Nikolsonovai. Labai ačiū. 1,3 milijonai yra pasienio darbuotojų ir apie 2 milijonus sezoninių darbuotojų. Ir dabar matome, kad krizė užaštrėja, kai sienos užsidaro. Ir tie žmonės turi pasirinkti arba gyventi su šeima, arba likti darbo vietoje, nes abiejų dalykų suvienyti negalim, suderinti negalima. E, o tie žmonės dirba daugybėje svarbių sektorių ir transporto, viešajame transporte, ir slaugoje, ir kitose svarbiose e, e, gyvenimo srityse ateityje mes turėtumėm pasimokyti, sienos turėtų būti pereinamos tokiems žmonėms ir socialinės sistemos turėtų būti geriau suderintos šiais skaitmeniniais laikais. Ačiū kolegė Nikolsonova. Dabar kolegė Šaiby. Gerbiami kolegos, laba diena. Norėčiau Jums Jasminos pavyzdį paminėti. Ji renka abrikosų, moliūgų ir kitokį derlių, derlių dalykų, kuriems skandus mums visiems. Ji dirba 60 valandų per savaitę, uždirba grašius. Jos darbo dienoje pertrauka nenumatyta, kai nori pavalgyti, pasislepia tualete. Ji serga išsėtinę sklerozę dėl tų sąlygų, kurias patyrė iki šiol. Bet to neturi jokios socialinės apsaugos. Tai yra daugelio e, komandiruotų darbuotojų, sezoninių darbuotojų, pasienio darbuotojų kasdiena Tie žmonės, kurie atvyksta į Ispaniją ar į Prancūziją, atvyksta iš Gvinėjos, iš kitų valstybių, atvyksta padėti nuimti derlių. Krizė COVID-19 aiškiau parodė tų darbuotojų teisų pažeidimus. Darbuotojai tos krizės metu gyveno labai vargingomis sąlygomis, kurios dar tik galėjo paskatinti COVID-19 plitimą tų žmonių išnaudojimas pagaliau turi liautis, jis nepriimtinas, atėjo laikas, kad ES užtikrintų visų darbuotojų teisės ir kad būtų pagaliau tinkamai taikoma komandirumų darbuotojų direktyva. Ačiū. Ačiū kolegė Šaibi. Toliau kolega Miroslav Radačiovski, tačiau jo salėje nematau. Toliau sąraše kolega Daniel Būda.